klausimas, kaip paprastai. Darbo atvarkės tvirtinimas, jeigu niekas neprieštarauja, tai laikysime, kad darbo atvarkė patvirtinta. Taip pat ankstesnių posėdžių protokolo tvirtinimas. Taip pat niekas neprieštarauja. Toliau. Dabar išklausysime E, Europos e, paramos biuro direktorių, po to vyks koordinatorių posėdis. Pagal Europos paramos paramos biuro reglamentą, reglamento 30 straipsnį, rengiame klausimus, kur išklausysime pirmąjį kandidatą, kurį pasiūlė e, biuro valdyba susirinkusi valetoje ir ji pasiūlė poną Robą Visarį iš Niderlandų pirmoji vykdomoji direktoriumi. Taigi dabar išklausysime poną Visarį. Aišku, mes sveikiname jį įveikus atrankos procesą. Po to aptarsime, kaip reikėtų elgtis toliau. Nes pagal 30-ąjį Europos paramos biuro reglamento straipsnį numatyta, kad parlamento komitetas gali patvirtinti nuomonę. Nuomonę, kurią teikia paramos biuro valdybai O sprendimas patvirtinti ar nepatvirtinti tokios nuomonės bus pateiktas iš karto koordinatorių komitetui. Kad tai galėtume padaryti, nutrauksime komiteto posėdį maždaug dešimčiai minučių, kad koordinatoriai turėtų galimybę apsispręsti, o po to bus tęsiamas komiteto darbas, už, bus e, rengiamas uždaras posėdis ir tada apsispręsime, ar patvirtinsime koordinatorių poziciją ar ne. Taigi, jeigu pritarsite tokiems pasiūlymams, pirmiausia, mes išklausysime poną Viserį. Prašom. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man didelė garbė prisistatyti jums e, kaip kandidatui į Europos prieglapšio paramos biuro vykdančio direktoriaus postą, bei pristatyti e, to biuro steigimą ir ko iš jo tikimasi. Šis biuras, šio biuro atsiradimas prisideda prie bendros Europos prieglapšio sistemos atsiradimo ir jis atitinka e, solidarumo m, užtikrinimą Europos Sąjungoje prieglopščių prašymų e, pe, išnagrinėjimas kiek įmanoma greičiau e, turi vykti e, užtikrinant tarptautinio ligmens apsaugą. Tai su, yra ir ES prieglopščio politikos dalis. Ir e, Europos parlamentas taip pat suinteresuotas tokios politikos įgyvendinimu. Bendrų standartų įgyvendinimas ir e, Vieningas prieglopšio prašymų peržiūrėjimas visoje ES būtų geriausias būdas e, tvarkyti migracinius srautus. Politinių lygmenių e, ministrų taryba, Europos parlamentas bei Europos komisija priima sprendimus dėl prieglopšio politikos ir prieglopšio srities e, reglamentavimo. E, Ir čia reiktų bandyti atsakyti į tris klausimus. Kaip priimti praktiką ir faktais paremtus prieglapšio politikos ir prieglapšio įsiklamentavimo sprendimus, kaip užtikrinti tokių sprendimų įgyvendinimą ir kaip užtikrinti kokybiškus sprendimus kiekvienu, atveju, kiekvienu konkrečiu atveju prašant prieglapšio prašymą. Ir visose šiose sritise Europos prieglopsčio paramos biuras turėtų suvaidinti, turi ir gali suvaidinti svarbu vaidmenį. Jo tikslas yra užtikrinti, kad veiktų bendra Europos prieglopščio sistema, taip pat teikti pagalbą valstybėms narėms. Šis, šis biuras bus nepriklausomas e, patirties ir žinių centras. Jo tikslas bus padėti ir stiprinti e, veik, praktinį veiklos koordinavimą tarp valstybių narių tai taip pat bus į paslaugas orientuota organizacija, ji teiks informaciją, ji uh, bus neutrali tarpininkė, nepriklausoma, bešališka ir skaidri institucija. Ji turėtų užtikrinti e, ekspertų, ekspertų mainus, taip pat žinių ir patirties sklaidą. Tuo e, ši agentūra prisidės Tuo ši agentūra taps solidarumo ir abipusio pasitikėjimo stiprinimo priemonė ir mes palaikysime ryšius su jungtinių tautų įga, e, e, pabėgėlių įgaliotiniu, bei taip pat su Frontex bei pagrindinių teisų agentūra. Mes sieksime skatinti dialogą su pilietinė visuomenė. Ir kalbant apie tai, e, apie agentūros darbą, reikia jį analizuoti iš kelių pusių. Visų pirma, reikėtų viską, viską vertinti iš bendros politikos požiūrio taško ir siekiant užtikrinti vienodus sprendimus. Ir čia e, agentūros tikslas yra e, prisidėti ir skatinti vieningų sprendimų įgyvendinimą bei nacionalinių tai valstybių vykdomos prieglapščio politikos derinimą. Kitas svarbus aspektas yra e, keistis informaciją apie tai, kokie praktiniai sprendimai vykdomi ir kokia bendra politika vykdoma. Ir čia e, reik... E, mūsų agentūra prisidės prie ES ir nacionalinių mastų vykstančių procesų, e, teikdama žinias bei dalindamasi ir skleisdama patirtį. Trečias aspektas e, - bendras problemas nagrinėti ieškant bendrų sprendimų. Tai yra horizontalus požiūris, juo, mes, juo remdamės įsieksime valstybėms narėms teikti paramą, užtikrinant praktinį koordinavimą, bet taip pat sprendžiant konkrečius e, probleminius klausimus. Ir agentūra dirbs įvairiose sritise. Visų pirma, praktinė parama ir pagalbą išskirtiniais atvejais. Visų pirma, praktinė pagalba. Tai, tai bus pagalba užtikrinant gebėjimų kūrimą. Mes, mes sieksime užtikrinti, kad atsirastų nacionalinės prieglopšio teikimo tarnybos ir teiksime pagalbą ekspertams dokumentų peržiūros, taip pat prieimimo infrastruktūros rytise. Taip pat teiksime pagalbą valstybėms narėms iškilus krizinėms situacijoms, bei atsiras prieglopščio pagalbos centras, kuriuose, kuriame dirbs ekspertai iš valstybių narių. Toliau, mokymai ir kokybės užtikrinimas. Toliau plėtosime Europos prieglopščio Mm, veiksmų programą, bei rengsime seminarus, užtikrinsime mokymus ir e, užtikrinsime, kad būtų teik, teikia, skleidžiama informacija apie praktinį prieglopščio sities teisės aktų įgyvendinimą. Informacija ir analizė tai yra labai svarbi mūsų agentūros darbo dalis. E, analizuosime mm, besikeičiančią situaciją prieglopščio srityje, taip pat teiksime iš ankstinio pranešimo ataskaitas, ataskaitas apie valstybės išorinis matmuo ir e, pagalba trečiosioms valstybėms. Tai reikš, kad mes skirsime dėmesio ir e, prieglapšio prašytojų kilmės valstybėms bei tranzito valstybėms. Čia dirbsime draugės su jungtinių tautų pabėgėlių įgaliotinio biuru. Dar vienas rytis - koordinavimo ir vieno langelio um, tarnybos paslaugos. Mes vaidinsime, agentūra turėtų vaidinti koordinuojantį vaidmenį kaip pagrindinė institucija ES vardu. Tačiau ji nebus vienintelė, kuri teiks pagalbą prieglapšio srityje. Laisvanoriška dvišalė pagalba valstybių narių pagrindų turėtų valstybių vienų kitoms teikiama pagalba turėtų ir, ir bus tesiama. Norėčiau priminti, kad agentūra neturi sprendimų prieimimo galios e, nagrinėjant atskirus prieglapšio prašymus. Jos tikslas palaik, teikti paramą bendrai Europos prieglapšio sistemai, teikiant praktinę informa, informaciją valstybėms narėms, nes valstybės narės priims sprendimu, sprendimus dėl atskirų prieglapšio prašymų. E, tai yra nauja organizacija, ji kuriama nuo nulio, užtruks laiko, kol ji įsibėgės. Uh, Tačiau aš nelaukdamas pradėsiu nuo konkrečių dalykų. Per, per pirmuosius metus reikės būti realistiškiams ir e, nusteikti pragmatiškai. Darbas bus sutelktas į kelias sritis. Visų pirma, reikėtų perkeltis ir paskleisti sėkmingus eksperimentinius projektus, kurie jau buvo pradėti, pavyzdžiui, Eurasil bei Europos prieglopsčio dokumentų programos kūrimą bei vertėjų e, žodžių centrą. Toliau e, sieksime sklei, rinkti ir skleisti informaciją apie kilmės šalis, e, kuriant bendras darbo grupės ir bendrą portalą. Taip pat teiksime pagalbą, Graikijos nacional, pagalbą e, vykdant Graikijos nacionalinį veiksmų planą. Mes sutelksime dėmesį į trumpalaikę pagalbą bei taip pat sieksime teikti struktūrinę paramą. Uh, kurti e, prieglopščio e, centrą, taip pat prieimimo centrą, e, užtikrinsime mokys, mokymus, kokybės sistemas. Ši praktinė parama, parama ir patys ypač reikalinga Graikijoje. Užbaigdama savo pasisakymą, aš noriu pasakyti, kad mes ypač džiaugiamės tuo, kad pagal agentūros reglamentą mes tiesiogiai dirbsime, būsime susijęs su Europos parlamentu. Aš tikiuosi, kad turėsiu galimybę e, teikti jūsų komitetai ataskaitą apie agentūros darbą ateityje ir aš esu įstikinęs, kad ši agentūra užtikrins e, pridėtinę vertę Europos projektuose. E, tai yra vykstantis, vykdomas projektas ir aš tikiuosi, kad tai bus nauja stotelė šiame darbe. Thank you, Mr. Fischer. And, uh, ačiū ponia Visari, ačiū, kad kalbėjote pakankamai trumpai, tai tikrai mums bus. Pus naudą bus lengviau suvaldyti laiką svarstant šį klausimą. Kaip sakiau anksčiau, dabar pradėsime trumpą diskusiją. Pirmiausia, su koordinatoriais. Pone Busutil, prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Visari. Sveikinu Jūs sulaukus šios nominacijos. EPP vardu noriu Jums palinkėti sėkmės. Nes apie tai mano, kad e, Europos prieglopščio paramos biuro įkūrimas yra labai svarbus žingsnis į priekį, kuriant tikrai tikrą bendrą Europos e, prieglopščio politiką. Taip pat malonu, kad paminėjote savo kalbos pabaigoje paramą, kurį biuras teiks e, Graikijos nacionaliniam veiksmų planui, nes tik tai ta, praėjusią savaitę Šio komiteto delegacija lankėsi Atenose ir mes savo akimis matėme, kad Graikija, Graikija iš tikrųjų reikia daug paramos, siekiant užtikrinti, kad jos nacionaliniai administraciniai pajėgumai būtų pakankami, būtų sustiprinti, kad būtų galima teikti veiksmingas ir efektyves paslaugas. Turiu pasakyti, kad Atenose nepamatėme jau esančios veiksmingos sistemos, todėl mes manome, kad biuro vaidmuo bus labai svarbus šią prasme taip pat. Turiu tris klausimus, klausimus kuriuos noriu Jums pateikti. Pirmasis yra susijęs su solidarumu. Solidarumo mechanizmas. Jūs e, konkrečiai šio aspekto neminėjote, tačiau puikiai žinote, kad šis komitetas ir parlamentas iš jūsų biuro tikisi didelio dėmesio solidarumui. Tai reiškia, kad solidarumas yra su prieglaušio prašytojais, bet taip pat kita medalio pusė yra ta, kad e, reikia solidarumo su tomis valstybėmis narėmis, kurios susiduria šiuo metu su didelė masinių atvykelių našta ir jie paliekami vieni kitų ES valstybių narių. Tai mano klausimas jums yra, kokie yra jūsų planai siekiant užtikrinti, kad jūsų biuras sukurs ir taip pat įgyvendins ar e, prižiūrės tinkamą solidarumo mechanizmo įgyvendinimą. Šį klausimą keliu taip pat yra atsižvelgiamas į bandomąjį projektą, kuris pradėtas 2009 metais ir buvo skirtas Maltai. Aš tikiuosi, kad jis bus praplėstas įtraukiant kitas šalis, kurios yra panašioje situacijoje. Tačiau yra akivaizdu, kad tas projektas nebuvo pakankamai veiksmingas. Antras klausimas susijęs su besaugusių keliaujančiais nepilnamečiais. Vaikai, nepilnamečiai, be palydos, tai yra pažeidžiamos grupės. Ir šis, ši problema rūpė parlamentui. Kitą savaitę balsuosime dėl naujos direktyvos e, skirtos prekybai žmonėmis ir ten yra konkretus straipsniai skirti vaikų, ypač jeigu jų nelydi E, saugusiai ir jie yra prekybos vaikai, e, aukos klausimams. Tokie nepilnamečiai taip pat atvyksta į mūsų šalis ir prašo prieglobščio, tai yra iššūkis savaime. Norėčiau jūsų nuomonės apie tai, nuomonę apie tai išgirsti. Ir pagaliau malonu buvo išgirsti jūsų kalboje, kad jūs norite sukurti santykius su parlamentu. Turiu pasakyti jums, kad kaip kompetentingas komitetas, prižiūrėjęs jūsų biuro kūrimo reglamentą, per mūsų pranešėją ponę Lambert, mes taip pat norime sukurti sveikus darbo santykius su jumis ir jūsų biuru. Noriu paklausti jūsų, kaip jūs įsivaizduojate tų santykių sukūrimą. Ačiū. Išklausykime pirmiausia koordinatorių, visus koordinatorius ir po to steiksime žodį kandidatui vėl. Pone Gijom. Bonjour. Labą dieną. Atsiprašau, kad truputį pavėlavau. Norėčiau pasveikinti kandidatą su e, paskirimu. Turiu keletą klausimų, bet pradėsiu štai nuo ko. Jūs pirmiausia apibūdinote tuos uždavinius, e, kuriuos turi vykdyti biuras, visų pirma užtikrinti praktinio bendradarbiavimo užduotis tarp valstybių narių. Ir buvo pasakyta, ką tik tai, jog reikės e, tam tikrą pagalbą suteikti ir valstybėms, kurios e, daugiausiai prieglopšio problemų turi. Taip pat reikės prisidėti prie bendros prieglopšio sistemos, e, keičiantis gerąją praktiką ir, ir, ir keičiantis informaciją. Kaip jūs žinote, mes ilgai laukiame šio biuro steigimo ir aišku, reikės laiko, kad viskas e, pradėtų normaliai e, e, veikti. Tad, kaip sakiau, turiu keltą klausimą, tris klausimus. Turint omenyje uždavinius, užduotis biuro ir turint omenyje lūkesčius, ką Jūs manote apie prioritėtų fiksavimą užduočių plotmėje? ir kaip jūs tai darysite, kuomet pradės veikti jau jūsų personalas. Kitas dalykas, norėjau paklausti, kaip jūs numatote veikti tų valstybių, kurios susiduria su didžiausiamis e, prieglapšio problemomis e, atžvilgių, kurios patiria šalių, kurios patiria didžiausią spaudimą atžvilgių. Ką jūs konkrečiai darysite? Ir aišku, prieglopščio paramos biuras negalės išspręsti visų problemų susijusių su prieglopščiu, turint omenyje, kad iškyla ir kai kurių praktinių problemų. Jūs taip pat žinote, kad e, prieglopščio paketas susiduria su e, kai kuriais e, sunkumais peržiūrint tam tikras direktyvas šioje srityje, nors kai kas vyksta ir teigiamą kryptimį. Ką Jūs manote apie harmonizavimą pagal aukščiausią e, standartą ateityje. Kaip tai galėtų vykti? Ačiū pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti Jūs e, su šiuo paskirimu. Dar aišku, reikia vykdyti visas procedūras, ir skaitant ir šio parlamento veiksmus. Turiu du klausimus. Vienas yra galbūt politinio pobūdžio, o kitas politinio brūkšnys valdymo pobūdžio. Visų pirma, norėčiau sužinoti jūsų požiūrį apie tai, kada tarnyba galutinai bus įkurta ir pradės veikti. Aš suprantu, kad yra perinamieji metai, tačiau norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, kada jis galėtų veikti pilna jėga. Daugiau politinių lygmenių norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kaip santykiai tarp jūsų biuro ir valstybių narių plėtosis. Būtent kalbant apie biuro nepriklausomumą tai nėra vien tik retorika. Ko jums reikia, kad galėtumėte dirbti, ką šis neklausomlumas apskritai jums reikštų. Taip pat politinio pobūdžio klausimas būtų apie tai, kokia yra jūsų nuomenė, kaip jūs bendradarbiausite su kitomis agentūromis, atlikdami savo vaidmenį, kurios taip pat turi e, vaidmens susijusių su priegločiu, pavyzdžiui, Frontex agentūra. Na, o valdymo lygmenių, tai žinome, kad valstybės narės turi autonomiją skiriant ekspertus, bet jūs būsite šios tarnybos direktorius. Kaip jūs įsivaizduojate savo aktyvų vaidmenį šiame procese, kad nepabūstumėte vieną rytą ir sus, ir susidurtumėte su žmonėmis, su kuriais turite dirbti, bet kurių nepažįstate. Ačiū, ponė. Todėl, ponė Argentinį. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Viser su e, būsimu paskirimu, kuris, aišku, e, tikrai vyks. Manau, kad e, šio e, paramos biuro įkūrimas yra puikus žingsnis į priekį, nes dabar prieglapšio prašytojai žino, kas jų laukia, žino, kokie skirtumai vertinant jų prieglapšio prašymus bus toje ar kitoje valstybėje, žinos, e, kaip galima bus pasiremti gerąją praktiką Šią savaitę Atenuose aš dar geriau supratau jūsų veiklos ir, ir uždavinių svarbą. Aišku, bet e, nėra blogų e, žinių iš prieglapšio prašytojų, tai jau gera padėtis, tačiau žinom, kad yra iškylę e, problemų ir kad buvo kreiptas į teismą dėl išsiųstų prieglapšio prašytojų. At, e, galbūt galima ir teikti, kad jeigu nėra komunikato šitais klausimais, tai viskas e, gerai, tačiau šiaip ar taip jūs spręsite šitos klausimus konkrečiai. Graikijoje gali kilti imigracijos krizė. Kaip jūs žinote, Graikijoje yra Frontexo e, sienų apsaugos e, specialistų nusistų. Norėčiau jūsų paklausti, ką jūs manote apie paramos e, komandas prieglopščio srityje. Taip pat, ką manote apie greito reagavimo pajėgas Frontexo. Ir kaip jūs galite užtikrinti, kad e, biuras e, laikytųsi visų prieglapščio, užtikrintų visų prieglapščio prašymo, prašymo įtaikymo taisyklių laikymasi. Nes, e, kaip mes žinome, Frontexas nėra pirmoji vieta, kur galima pateikti prieglapščio prašymą. Tad pirmas klausimas ir būtų, kur pirmiausiai galima pateikti prieglapščio prašymą nes e, prieglobčio prašymas negali būti atmetamas. Ir norėčiau taip pat, kad pasisakytų pranešėjas šito klausimo. E, e. Ačiū. Toliau ponas Tavares Guoja frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Europos parlamentas ir ypač mūsų komitetas laiko šią agentūrą labai svarbu. Draugė su Jean Lambert rengėme pranešimą e, šio klausimu. Tai buvo mano pirmasis pranešimas, pradėjus dirbti parlamente. Man, dėl man tikrai džiugu Jūs matyti čia ir aš džiugiuosi tuo, kad čia agentūra taps realybę. Manau, kad tai yra gero mūsų dialogo ir bendradarbiavimo pradžia. Noriu pasiklausti, ar esate pasirengęs, būsite pasirengęs atvykti į parlamentą, į mūsų komitetą, ko, jeigu mes to paprašytumėme. Ir ar teiksite visą informaciją ir dokumentus visais klausimais. Jei dirbsite Europos vykdan, agentūros vykdančiosios agentūros direktoriumi, jūs turėsite galimybę tiesiogiai bendra, bendrauti su uh, 5 milijonais rinkėjų, man atrodo, kad tai labai savi proga. Toliau, Dublino sistema. Mūsų komitetas daug kartų yra akcentavęs, kad ta sistema neveikia. Noriu jūsų paklausti vėlgi prieš jums įmantis šių pareigų, ką jūs manote apie tą sistemą? Ar manote, kad Dublino sistemą reiktų reformuoti, jei taip, kaip, jeigu jūs turėtumėte tokią galimybę daryti? Ir trečias, man labai svarbus klausimas, tai dėl asmenų perkelimo. Aš rengiau, taip pat dalyvau rengiant pranešimą dėl Europos pabėgėlių fondo ir dėl bendros Europos perkelimo programos rengimo. Šiems do, dviems dokumentams parlamente pritarė didelė narių dauguma nuo komunistų iki konservatorių. Visi yra pasiryžę siekti, kad Europoje, Europoje atsirastų daugiau perkeltų pabėgėlių. Kaip, kaip žinote, dabar jų yra tikrai nedaug. Tik tai 5 tūkstančiai per metus, lyginant su 80 tūkstančių jungtinėse valstijose, o to tarpu poreikiai yra apie 200 tūkstančių asmenų kiekvienais metais, kaip prognozuoja jungtinių tautų pabėgėlių įgaliotinio biuras. Mes prašome, kad atsirastų perkelimo padalinys, atskiras padalinys, kuriame dirbtų darbuotojai, kurie, kuris turėtų biudžetą. Ir jis galėtų atsirasti prieglapšio paramos agentūroje. Noriu paklausti, kaip jūs elgsitės, ar jūs teiksite tokį padalinį ir kaip užtikrinsite, kad jis veiktų. Uh, Beros, jūs kalbėjote apie tai savo pasisakymę, jūs akcentavote jungtinių tautų pabėgėlių įgaliotinio biurą ir sakėte, kad tai bus svarbiausias jūsų bendradarbis. Norėčiau, kad jūs papasakotumėte, kaip praktiškai rengėtės visą tai daryti. Intention. Darau prielaidą, kad neprisijungę prie frakcijų parlamento nariai dabar nenori pasisakyti, todėl grįžta, vėl žodžius teiksiu ponui Viseriui atsakyti tarkim, septyniom minutėm, kad dar liktų laiko papildomiems klausimams, jei nariai norėtų užduoti. Pone Viserė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju nariams už klausimus. kaip ir savo pasisakymą, norėčiau pabandyti panašiai sustruktūruoti savo atsakymus. Aš tikrai džiugiuosi tuo, kad Europoje atsiranda bendra Europos prieglapščio sistema, kur yra tikrai reikalinga. Ji yra reikalinga tam, kad paskatintume bendradarbiavimą Europoje šioje srityje. Ir tai taip pat yra humanitarinė problema ir Europa, kuri, yra, kuri skelbia, kad laikosi humanitarinių standartų, turi jų, užtikrinti jų įgyvendinimą. Tai reiškia, kad reikia organizuoti tam tikrą veiklą. Ir biuras, apie kurį kalbame šiandien, tikrai suvaidins vaidmenį, jeigu man bus patikėta jo rūpintis. Pabandysiu sugrupuoti man užduotus klausimus. Pradėsiu nuo solidarumo ir solidarumo mechanizmo. Aš žinau, kokios diskusijos vyksta parlamente. Taip pat esu informuotas apie politinės susijusias diskusijas. Manau, tokia agentūra kaip EASO, kad aš tikriausiai kitaip suformuluočiau uh, savo požiūrį. Manau, kad ji, kad tas biuras turės atsirasti, o koks, kaip, ji, kaip tas biuras veiks, tai ne jis pats nuspręs, bet e, manau, kad jis gali suvaidinti konkretų vaidmenį. Pasitelkime Graikijos pavyzdį. Uh, kalbant apie praktinę veiklą ir kalbant apie solidarumą, ta prasme, apie, kur, apie, kur, kur, apie, jį, apie, ją kalbėjo, apie jį kalbėjo ponas Busutil, Tai vienas iš atsakymų, sprendžiant Graikijos situaciją, galėtų būti būtent šioje vietoje, šioje institucijoje ir manau, kad Europos prieglapšio paramos biuras galėtų inicijuoti praktinės diskusijas ir taip prisidėti prie bendrų svarstymų solidarumo mechanizmo tema. Toliau perkelim, perkelimų klausimas. Aš žinoma skaičiau pranešimą paruoštą tą temą, ten yra daugybė svarbių praktinių dalykų, Vėlgi pasakysiu tai, ką jau sakiau. Aš žinau, kad tai susijęs su politinėmis diskusijos, manau, kad būtų mūsų biurai nėra vietos politinėse diskusijose, kad mes negalėtumėme dalyvauti politinėse diskusijose. Aš esu iš valstybės, kurioje perkeltųjų asmenų yra daug ir tokia tradicija gyvuoja ilgą laiką. Tačiau šiame procese yra dvi pusės ir jos, jos, jos abi nusipelno dėmesio. Ir man, manau, kad biuras gali suvaidinti savo vaidmenį ir, ir um, išo, išorinių ir vidinių perkelimų atveju gali, gali tapti pagrindinę tuo besirūpinančią instituciją, dirb, kuri dirbtų su jungtinių tautų pabėgėlių biuru. Ir manau, kad uh, Prieglopšio paramos biuras gali vaidinti koordinacinį ir katalizuojantį vaidmenį. Toliau be suaugusiųjų keliaujančių nepilnamečių klausimas. Kaip ponas bus sutilminėjo, tai platesnė tema. Tai nesusiję vien tik su prieglopščiu. Tai yra svarbus migracinių srautų reiškinys. Biuras turėtų tuo užsijimti, skirti ir tam dėmesio. Manau, kad viską reikėtų pradėti nuo mokymų kalbėti apie tai, kaip elgtis e, su besaugusiųjų be keliaujančiais nepilnamečiais. Manau, kad čia kad jau yra patirties sukaupta ir kad mes galime, turime iš ko pasimokyti. Galime prašyti informacijos apie tų asmenų nepilnamečių kilmės biurą, taip pat pasitelkti ataskaitas apie valstybės uh, Ir manau, kad biuras galėtų e, kalbėti apie šį reiškinį, apie tą problemą visuomenėje. Toliau, prioritetai ir lūkesčiai. Ko tikėtis? Viena priori... Vienas prioritetas yra savaime suprantamas - Graikijos nacionalinis veiksmų planas. Jis atsirado prieš atsirandant biurui Ir šis prioritetas bus vienas svarbiausių. Kita prioritetą numato pats biuro, biuro, reglam, biuro reglamentas. Yra ir kitų projektų, kurie, vykdomi, kurie yra jau vykdomi. Mm, ir mūsų tas biuras perims jų valdymą. Uh, ir stengstimės, kad tų projektų perėmimas įvyktų sklandžiai ir kad jie toliau sėkmingai būtų įgyvendinami. Ir trečias, trečia, mano nuomonė, svarb, pradžiai svarbis rytis, tai e, kilmė, informacija apie kilmės šalis ir tos informacijos kaupimas čia galime už, tikrai užtikrinti europietišką pridėtinę vertę, kartais dėl savame suprantamų priežasčių. Šis klausimas yra plačiai svarstomas. Taip pat svarstoma, kokia informacija turėtų būti kūpiama apie kilmės valstybės ir galima rinkti tą informaciją. Atsižvelgiant į organizacijos mastą, Mano galva, pirmais metais reikėtų apsiriboti šiais prioritetais. Bet žinoma, tai bus dar svarstama šiame komitete ir kitur. Kokios spaudimo tik, tikiuosi ir e, apibrėžimai. Pačiame reglamente yra patikta apibrėžimų ir tikriausiai tai turėtų omeny. Aš tikiuosi, kad dirbant praktiškai, uh, kiekvienu darbo momentu reikės aptarinėti įvairiausius dalykus. Bet manau, kad tai atvers galimybių toms valstybėms, kurios negali pasiekti, kad už visiems tenkančią problemą mokėtų visi, finansuotų jos sprendimą visi. Taigi tai gali būti vienu iš įtampos atspaudimo šaltiniu. Tačiau, kaip jau sakiau, yra patiktas apibrėžimas, todėl nebandysiu labai tiksliai atsakinėti šį klausimą. Lūkesčiai ir kada viskas pradės veikti. Na, sprendimą jūs priimėte patys. Jis turėtų, biuras turėtų veikti, visiškai veikti birželio 19 dieną, tai yra šitą reglamente. Tai turėtų, tai turėtų įvykti gana greitai. Taigi tikiuosi, kad kitų metų birželio mėnesį biuras jau veiks. Bet manau, kad ir iki tos datos dėl mano išvardintų priežasčių ir sumetimų, manau, kad jau e, biure bus darbuotojų ir kad darbas prasidės nelaukiant birželio mėnesio. buvo žodas klausimas apie padėtį Graikijoje. Tai iš tikrųjų labas. Ir galbūt tai yra geras pavyzdys, kur ir kaip biuras galėtų užtikrinti pridėtinę vertę. Dublino reglamente yra išdėstyti tam, tikri, tam tikros prielaidos, praktiškai remiantis sukaupto patirtimi viskas yra kitaip ir tos reglamente išdėstytos prielaidos ne visada pasiteisina, ne visada taip atrodo praktikoje. Ir atrodo, kad tą akcentavo ir parlamentas ir taryba. Ir aš tikiuosi, kad biuras turės galimybę tai labai aiškiai atskleisti ir išspręsti praktinės problemas. Klausimas apie Graikiją, Frontex, ESO ir greitojo reagavimo e, pajėgas Rebets. ESO ir Frontex yra pasidalijusios kompetencijomis, ta, kompetencijomis tačiau numatoma, kad jos glaudžiai bendradarbiaus. Ir Europos komisija yra numačiusi, kad ESO turėtų jau dabar pradėti mąstyti, kaip renkti žmonės, kurie dirbs Frontex, pasieniečius, kitus nes tai bus žmonės, kurie susidurs su asmenimis prašančiais prieglopščio. Taigi mokymai Frontex atžvilgių bus labai svarbus mūsų darbo elementas. Toliau, Graikijos veiksmų planas susidaro iš dviejų dalių. E, tai e, yra pasienio veiklos planas bei prieglopščio prieimimo centras Graikijoje. Dublino reglamentas. Mano galva ir iš mano patirties ta sistema funkcionuoja, ji, ji nėra visiškai žlugusi, tik tai kai kurios jos dalys neveikia. Graikijos atveju gal taip, tačiau kitais atvejais veikia. Ir kol nėra kitos geresnės sistemos, reikėtų investuoti į tos sistemos um, modernizavimą. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad aš esu um, pasirengęs palaikyti dialogą su jumis ir suteikti visus dokumentus ir informaciją, kurios pagėdautų jūsų komitetas. Ačiū. Ačiū, ponia Fiserė. Dar vienas raundas. Maldauju narius, kurie nori kalbėti, kad jie kalbėtų labai trumpai. Siūlau maksimaliai dvi minutės kalbėti. Pone Halmair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Du konkretus klausimai. Graikijoje, turint omenyje, kad e, ši šalis e, nori statyti specialius būstus prieglašio prašytojams, siekiant išspręsti būsto problemas e, kylančias Atenose ir, ir, ir Ateno apylinkėse. Tai turint galvoje tai, ar Graikija gali gauti kitais e, metais administracinio pobūdžio pagalbą. Antras klausimas. Graikija susiduria su specifinėmis problemomis. 95 procentai prieglopšio prašytojų neturi e, teisės gauti prieglopsti, jie atvyksta į Europą dėl skurdo. Jų kilmės šalyse jie neturi dėl įvairių priežasčių ateities perspektyvų ir jie turi daugiau socialinių ir ekonominių galimybių vakaruose. Kalbant apie e, įsikūrimą, problemų sprendimą ir, ir išsiuntimą, ar Graikijai numatote skirti paramą, nes gražinimas uh, į kai kurias valstybės, vyksta, e, susidurėm su kai kuriais sunkumais, ambasados kartais atsisako nagrinėti tokio pobūdžio bylas ir, ir, ir jeigu vienam pačiam tenka tuo užsiimti, būna sunku. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikinu, ponė Fiserį. Pateiksiu klausimą angliškai. Jeigu prokuratūroje prie, prie, nustačiusiu, kad yra pagrindas e, suteikti e, pabėgėlio statusą, tai yra pagrindai dėl persekėjimo, dėl e, lyties aspektų ar panašiai kilmės šalyje. Taip pat lyčių lygybės strategija sako, kad Europos paramos biuras suteiks mokymus, kiek tai susijęs su lyčių aspektais, E, valstybės narėse klausimas yra, kaip jūsų biuros gali prisidėti, užtikrinant, kad e, įgyvendinimas atsižvelgtų į jungtinių tautų e, vyriausiojo komisaro pabėgėliams gairiams dėl genitalijų sužalojimo. Kokių konkrečių žingsnių imsitės, imsitės, kad padėtumėte valstybės narėms ir kaip užtikrinsite, kad būtų darbo plane atsižvelgta į lyčių klausimus ir ar jūsų struktūroje bus sutelkta tam tikra, sutelktos tam tikros e, žinios šiose sritise. Ačiū, pana Intveld. Eh, Dėkuoju, labai trumpai. Aš eh, taip pat norėčiau pasveikinti jūs Manau, kad e, labai teigiama yra tai, kad jūs norite bendradarbiauti su Europos parlamentu. Mano klausimas labiau politinė pobūdžio ir trumpas klausimas. Įžanginėme žodėje sakėte, jog norite būti garbingas, neutralus, garbingas ir neutralus tarpininkas. Aš e, visiškai pritariu tam, tačiau šioje srityje neutralumas galbūt nėra ta prabanga, kurią jūs galite savo leisti, turint omenyje, jog valstybėse narėse atmosfera yra vis priešiškesnė prieglapčio prašytojams, kurie dėl įvairių priežasčių vis dažniau atvyksta į Europą. Ir būtent todėl kai kurios valstybės narės nesilaiko šiais ryšiai taikomų taisyklių. Ir aišku, jūs iš arčiau. E, pažįstate prieglapšio politiką. Ką jūs, kaip jūs elgiate su tomis valstybėmis, kurios neturi jokio noro laikytis minimalių taisyklių? Ačiū toliau, pane Vikstrom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes lankėmės Graikijoje praėjusią savaitę ir noriu padėkoti kolegoms, kurie dalyvavo toje išvykoje ir prisidėjo prie delegacijos darbo. Noriu padėkoti ir sekretorijatui, kuris padirbėjo puikiai. Buvo, jie labai stengiasi suteikti mums uh, tinkamą darbo aplinką. Daugelis kalbėjo apie tai, ką matėme Graikijoje ir matėme, kad sistema yra žlugusi. Tai rodo, kad socialinė prasme Graikija yra nuomonių išsiskirimas. Tiesiog matėme humanitarinę socialinę krizę. Sausio mėnesį bus patvirtinti nauji teisės aktai ir matėme susitarimą tarp Graikijos ir komisijos, matėme prezidento įsaką. Na, valstybės narės siūlo pagalbą Graikijai, tačiau mes negalime pritarti tam, kad, na, kaip visi mes sutarėme delegacijoje, kad perinamasis laikotarpis kuris bus greitai patvirtintas, būtų išplėstas iki metų trukmės. Tarsi tie 50 tūkstančių bylų, neišnagrinėtų bylų kažkur atsirado per vieną naktį. Juk jos kaupėsi ilgą laiką ir man įdomu, kaip jūsų biuras galėtų prisidėti prie to, kad viskas galų gale pajudėtų, įgautų tempą atsirastų struktūros ir būtų teikiamas tinkamos paslaugos, kad humanitarnės krizės daugiau nebeįvyktų. Matome vis didėjančią socialinę krizę Atenose, bet taip pat ir kitose valstybių narių sostinėse. Koks bus jūsų biuro vaidmuo, bandant padėti valstybėms narėms išvengti tokių krizių. Kaip matote, ponia Fiseri, mes labai taupome laiką, taigi prašau labai jūsų padėti mums. Tilpti numatytą laiką. Būtų labai gerai, jeigu sugebėtumėte atsakyti prie penkias minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Buvo užduota klausimą apie Graikiją. Ir e, jūs visi žinote tą veiksmų planą. Pone Lambert, jūs prašote žodžio, prašom, atsiprašau, aš nepastebėjau, kad jūs norite žodžio. Taigi jums žodis prieš e, suteikiant žodį ponui Fiseriui. Dvi minutės. Ačiū. Kaip minėjote, aš buvau pranešė rengiant e, biuro reglamentą. Mes puikiai bendradarbiavome su visomis frakcijomis, taigi malonu Jūs čia matyti ir kad biuras kūrėsi, tad taip pat malonu dėl to, kad mes norime europinio požiūrio, o net ar vyriausybinio požiūrio. Dėl to mes taip pat džiaugiamės, kad biuras kūriamas. Viena iš sričių, kuri yra svarbi biure, yra papildomas žinios ir potencialiai įtaka iš pilietinės visuomenės per konsultacinius forumus, iš akademinių sluoksnių, vietos valdžios ar e, nevyriausybinio organizacijų pusės. Jūsų darbo prašyme rašoma, kad e, jūs turite sukurti tokį konsultacinį formą. Gal galite pasakyti keletą žodžių apie tai, kaip jis galėtų atsirasti laiko prasme ir kokia būtų jo papildoma vertė jūsų darbę. Ačiū dabar jums po, žodis, ponia Fiseri. Ačiū, ponia pirmininkė. Graikija. Žinote veiksmų planą ir kokie numatyti žingsniai. Visose pabėgėlių klausimas e, mūsų biuras vaidins tam, tiktą, tam tikrą vaidmenį ir priimant pabėgėlius ir kuriant migracijos tarnybas. Labai svarbi dalis yra mokymai, ypač tokia kokybė ir tokiu lygmeniu, kurį minėjo jūsų kolegija man iš kairės, būtent klausdama, kaip prisidėti, kaip spręsti šios klausimus. Na, mūsų biurume nenumatytos jokios sankcijos. Aš stengsiuosi, aišku, būti nepriklausomas Tačiau tam, kad būčiau nepriklausomas, turėsiu priklausyti nuo Europos parlamento. Aš tai puikiausiai suprantu, kad tai padėtų subalansuoti šią situaciją. E, valstybės narėse yra ir politikos dalis, ir veiksmų dalis, yra komisija, jungtinių tautų vyriausias komisaras, Europos parlamentas, pilietinė visuomenė. Yra daug veikėjų, su kuriais reikės susidurti ir tikiuosi būti bešališkas visoje šioje srityje, tam, šiame darbe. Tai aišku bus iššūkis. E, lyčių klausimų pripažinimas. Man tai yra integrali informacijos apie kilmės šalį dalis. Būtent nuo čia pradedame rinkti informaciją ir turi būti tapti matoma, tai su tuo aišku atitinkamos ir susijusios problemos. Tai aišku bus dalis tos informacijos apie kilmės šalį. Antra, tai yra taip pat ir Europos darbo tvarkės dalis. Jeigu mums pavyks sukurti standartinį lygmenį visose valstybės narėse, kiek tai susiję su kokybė ir esme, įskaitant tokias temas kaip ir lytis, tai, tai būtų aišku ir mūsų užduotis. konsultacinis forumas su pilietinė visuomenė. Aš numatau, kad kitų metų antroje pusėje konsultacinio forumo veikla prasidės. Ketinu susipažinti su esama patirtimi atskiros ES e, šalise šioje srityje yra įvairios patirties, todėl aš dar galutinių išvadų savo nesu padaręs. Tačiau profesinė prasme aš esu patyręs, kad pilietinė visuomenė gali turėti tiesioginį poveikį per savo patirtį ir žinias politikos ir veiklos procesams. Ir aš, žinoma, ketinu pasiremti tą patirtimį. Labai ačiū. Ačiū, ponia Fiserė. Ačiū už Jūsų pasisakymą, už atsakymus. Ir kaip skelbiau, dabar nutraukiame maždaug 15 minučių komiteto posėdį, kad koordinatoriai galėtų apsispręsti. Taigi prašau visus leisti mums surenkti šį koordinatorių posėdį, kad galėtume aptarti nuomonę, ar lybė komitetas teiks nuomonę ar ne dėl šios kandidatūros direktoriaus postą. Ten 10 minučių, ko gero, užteks. Taigi, aš siūlau 15 minučių ir tęsime darbą uždarame posėdėje, siekiant patvirtinti ar ne koordinatorių sprendimą. Taigi prašom. Uh, pasirengti uždaram posėdžiu greitai.